pritarta. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad trečiadienį kartu su tarybos pirmininku e, patvirtinsiu penkis aktus pagal parlamento e, darbų 78 e, taisyklę. Konkretus dokumentai